Todėl Irano, Širinė Badit atvejais. Dabar nagrinėjame šešių frakcijų bendrą rezoliuciją, kurioje pakeičiama visas atskiros rezoliucijos, nėra pakeitimų. Balsuojame dėl tokios rezoliucijos, kokia pateiksta kas už. Prieš susilaikė. Priimta. Didžiąją daugumą. Tada balsuosime dėl šešių rezoliucijos projektų dėl gynėjos. Nagrinėjame bendrą šešių frakcijų rezoliuciją, keičiančią visas atskiras rezoliucijas šią tą pačią klausimą. Nėra taip pat pakeitimų, teikiu balsavimui. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Sveikinu autorius. Na ir galiausiai balsuosime dėl šešių rezoliucijos projektų dėl spaudos laisvės Kenijoje. Bendra šešių frakcijų rezoliucija, kuria keičiama kaip, kaip toliau, panašiai. Žodžiu, balsuojame dėl bendros rezoliucijos. Vardinių